Colleagues, um, good, very good morning to everyone. We're going to make a start uh, again. Kolegos, labas rytas. Šiandien irgi pradėsime darbo laiku. E, susirinko mažokai narių, bet noriu padėkoti tiems, kurie atėjo laiku. Pirmasis mūsų darbo tvarkės punktas šį rytą pono Wolfgango Gotso pasisakymas. Jis pristatys e, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centro ataskaitas, 2014 Europos ataskaita dėl narkotikų problemos ir 2013 bendrąją veiklos ataskaitą. Žinau, kad nors kol kas yra nedaug narių, bet e, kolegos prisijungs. E, žinau, noriu pasakyti, kad yra svarbi, e, kad, kad šis sritis yra svarbi mūsų komiteto darbo sritis. Žinau, kad kai kurie kolegos ypač ją domisi. Ir šis pasisakymas, šiuo ataskaitų pristatymas e, vyksta laiku, nes e, mūsų komitetas atsakingas už du pranešimus susijusius su kovos su narkotikas politika dėl psichotropinių aktyvių medžiagų, e, priklausomybės nuo tokių medžiagų. Ir kolegė, kuri atsakinga už tą pranešimą, kol kas dar netėjo, bet nebejoju, kad į to pasirodys. Ir noriu Jūs šiltai pasveikinti, ponė Geotsai Libe komitete. Ir turite galimybę pristatyti savo ataskaitas, o po to išklausysime klausimų iš kolegų. Prašau. Uh, uh, Ačiū pirmininkė, Libė komiteto nariai, ponas ir ponai, labai džiugu dalyvauti jūsų posėdyje. Aš tikriausiai jau dešimtą kartą susitinku su Libė komitetu ir šiandien pristatysiu uh, naująją analizę dėl narkotikų situacijos Europoje. Tai yra ENCC analizė. Kaip žinote, paskelbėme savo ataskaitą gegužės mėnesį, maždaug tuo laikotarpiu, kai vyko Europos parlamento rinkimai, todėl ją pristatau jums tik šiandien. Trumpai galiu pasakyti, kad mūsų analizė rodo, kad situacija stabili ir yra teigiamų ženklų kai kuriuose srityse, tačiau kai kuriuose srityse yra grėsmių keliančių pavojų visuomenės veikatai ir teisės viršenybei. Narkotikai, kuriuos šiandien žinom, yra skirtingi negu praeityje, tačiau matome tiek tokius įprastinius narkotikus, kaip kanapę, tai marihuana ir ji gaminama kitokiu būdu, išauga veikliųjų medžiagų kiekis. Taip pat atsiranda ir nauji sintetiniai narkotikai, ypač opioj, opiatai ir halicinogeninės medžiagos. Jos labai stiprios ir psichoaktyvios ir net iš kelių gramų galima pagaminti maždaug 10 tūkstančių dozių. Nuėjusios psichotropinės medžiagos legaliai atkeliauja iš Kinijos ir Indijos į Europą ir Europoje jau tos medžiagos perdirbamos, supakuojamos ir parduodamos kaip legalūs narkotikai juodojoje rinkoje. Dabar stebime daugiau 400 naujų psichotropinių medžiagų, 81 iš jų tai buvo įtraukta į ES šankstinio perspėjimo sistemą 2013-aisiais, tai keturis kartus daugiau negu prieš ketverius metus. Iki šios dienos 72 naujos medžiagos buvo įtrauktos į išankstinio perspėjimo sistemą, tačiau dar ne metų pabaiga. Internetas vaidina vis svarbesnį vaidmenį kuriant šią naujųjų psichotropinių medžiagų rinką ir e, NNC beveik 650 naujų svetainių nustatė, per kurias pardavinėjamos narkotinės medžiagos. Prieš 15 metų es institucijos Europos parlamentas ir valstybės narys investavo į naują iš ankstinio perspėjimo sistemą, į kurią įtraukiamos psichoaktyvios medžiagos. Dabar sistema pripažįstama kaip viena iš geriausių praktikų pasaulyje. Ir šiai sistemai ir jos mechanizmui tenka vis didesnis spaudimas, kadangi neužtenka išteklių būtent dėl tokios naujų psichoaktyvinių medžiagų gausos. Šiemet šešios medžiagos buvo išsamei išnagrinėtos, ištyrinėtos ir įvertinta jų rizika. NNSC mokslinis komitetas palygino skirtingas medžiagas ir atliko analizę 2010-2013 metais. Be to, šiame komitete svarstoma nauja teisinė struktūra ir Europos parlamentas paskelbė savo nuomonę dėl dviejų teisės aktų Kaip ir anksčiau, aš mielai bendradarbiausiu su kolegomis, kurie dirbate šiais dokumentais. Kanapės arba marihuana yra narkotikas, dėl kurių viešosios nuomonės ženkliai išsiskiria. Neseniai e, šiek tiek suliberalėjęs kanapės traktavimas JAV ir Urugvajuje sukėlė naujų argumentų, taip pat ir Europos Sąjungoje. Ir Europoje kanapių rinkos dalis kelia didelį nerimą, kad šie juodieji pinigai panaudojami organizuotame nusikalstamume. Stimuliuojančių narkotikų rinka, galima sakyti, stabili. Populiariausi narkotikai yra kokainas, amfetaminas, Taip pat um, nuotekų vandens studijos parodo, kad metamfetamino naudojimas, kuris Europoje buvo tradiciškai žemas, vis labiau intensyvėja. Daug metamfetamino naudojama Čekijoje, Slovakijoje, taip pat Vokietijoje, Graikijoje, Norvegijoje ir Junktinėje karalystėje. Pernai Europolas um, Belgijoje aptiko gamybos vietas, vienas didžiausių Europoje. Ten buvo gaminama didelio stiprumo ekstazi narkotikai, taip vadinamas MDMA, ir mes paskelbėme bendrai perspėjimą. Taigi, ponios ir ponai, narkotikų problema jau netokia pastebima, tačiau jos įspręsti kol kas nepavyko, ji vis dar yra aktuali ir narkotikų naudojimo struktūros nuolat kinta. Taigi mes parinksime problemos analizę ir ateityje turėsime laiko pasigilinti šį klausimą. Taigi tiek dėl Europos narkotikų ataskaitas, o dabar pereisiu prie NSC veiklos 2013 metais. Kaip matote, tai yra mūsų bendroji veiklos ataskaita 2013 metais. Pagrindiniai mūsų pasiekimai 2013. -aisiais. Galiu pasakyti, kad ENNSC praeitį metai buvo ypatingi dėl to, kad Prieš 20 metų įsigaliojo atitinkamas reglamentas ir mes įsipareigojame siekti situaciją narkotikų srityje, reaguoti į naujas tendencijas, į naujas atsirandančias medžiagas. 2013-aisiais mes paskelbėme savo pagrindinius rezultatus ir tikslus. Tai buvo skirta ir politikams, ir taip pat ir moksliniams darbuotojams paskelbėme nemažai straipsnių, 34 straipsnius, kurių autoriai buvome ir mes, mūsų darbuotojai. Pagrindiniai, svarbiausi leidiniai yra Europos narkotikų ataskaita ir ES narkotikų rinkos strateginė analizė. Dėl Europos narkotikų ataskaitos svarbiausia 2013 pavyko tą ataskaitą parengti šešiais mėnesiais anksčiau negu įprastai. Taigi atsižvelgiama į nuolat kintančią situaciją Europos Sąjungoje ir į kintančius žmonių lūkesčius. Dabar tame integruotame ataskaitos pakete kuris taip pat skelbiamas internetu, yra daug lengviau surasti informaciją, būtent tikslę informaciją, kuri yra reikalinga. Ir ši ataskaita labai pasitarnavo, kuriant politiką ir primant sprendimus ES lygmenių. JAV bibliotekų asociacija šią ataskaitą įtraukė į svarbiausių dokumentų sąrašą ir ENNSC ir toliau vaidina svarbu vaidmenį tiekiant informaciją, rengiant specialistus ir organizuojant posėdžius ir konferencijas skirtas kovai su narkotikais, kuriami nauji tinklai ir naujos darbo grupės. Mes taip pat stipriname savo partnerystę su ES agentūromis, ypač su Europolu, su kuriais mes bendradarbiaujame beveik kasdien, keičiamės metodiką, strateginę informaciją, rengiame bendrą strateginę analizę, kaip pavyzdžiui ataskaita apie ES narkotikų rinkas, kurias aš ką tik minėjau. Taip pat įgyvendiname e, iš ankstinio perspėjimo sistemai numatytus tikslus. Taip pat bendradarbiavime su e, CEPOL ir Eurojust neseniai buvo pasirašytas susitarimas skirtas e, informacijoms mainams gerinti bei stiprinti bendradarbiavimui rengiant teisės aktus nukreiptus prieš narkotikus. Yra ir kitų agentūrų, su kuriomis mes dirbame, FRA, ECDC ir EMA. Mes, dirb, mes taip pat e, bendradarbiaujame su pasaulinėmis ir regioninėmis organizacijų teisiais. Mes bendradarbiavame su jungtinių tautų narkotikų ir nusikalstamumo biuru, PSO, Pompidų grupė ir CICAT. Taip pat e, bendradarbiavame su Interpolu ir pasaulinė muitinės organizacija. Netaip intensyviai tą darėme 2013 kaip anksčiau, tačiau manome, kad šis bendravimas intensyvės. Mes taip pat bendradarbiavame su kandidatėm, šalimis kandidatėmis ir vykdome techninės pagalbos projektą Europos kaiminystės politikos kontekste siekiama sukurti narkotikų stebėsenos pajėgumus šalise kaiminėse, nes tai yra ES prioritetas. 2013-aisiais iššūkių padaugėjo, kelis paminėjau, bet yra dar daugiau. Iš ankstinio perspėjimo sistemą įtraukiama vis daugiau psichoaktyvių medžiagų, taigi 80 pernai ir virš 80 šiemet. Taip pat kūrėme E, narkotikų tiekimo rodiklius, gauname daugiau prašymų surenkti posėdžius, taip pat dalyvauti konferencijose, renkti pasisakymus. Taip pat e, sulaukime daugiau lankytojų savo būstinėje e, ir iš Teisingumo komiteto, ir iš kitų šalių. Ir taip pat Martinas Šulcas lankėsi mūsų biure. Taigi jums tikriausiai nebus staigmena, kad iki 2013 metų pabaigos mes išnaudojame 99,74 procentus savo biudžeto. Dėl ateities tendencijų. Šiuo metu rengiame mūsų naująją trijų metų strategiją ir darbo programą 2016-2018 metams. Rengdami šią darbo programą konsultuojame su partneriais, tai, taip pat ir partneriais iš Europos parlamento ir taip pat visuomenės atstovais. Mūsų bendrasis tikslas yra prisidėti prie saugesnės ir sveikesnės Europos. To pasieksime stiprindami stebėsenos sistemą. Mūsų sistema remiasi duomenimis, kuriuos renka nacionaliniai kontaktiniai asmenys 28 valstybėse narėse, Norvegijoje ir Turkijoje. Mes e, analizuojame narkotikų problemą tiek iš pasiūlos, tiek iš paklaustos perspektyvos. Taip pat stebime e, narkotikų naudojimą ir piknaudžiavimą vaistais. Mes stiprinsime savo gebėjimus rinkti rinkti duomenus, taip pat e, investuoti į geriausių praktikų taikymą. Mes tenksime laiku teikti informaciją, e, toliau naudotis žingsnio perspėjimo sistemą įtraukdami į ją naujas medžiagas, taip pat e, rengsime grėsmių įvertinimo pajėgumus Pagal grėsmių įvertinimą atliekami nuotekų vandens tyrimai, taip pat stebimos tendencijos ir naujos grėsmės įtraukiamos iš ankstinio perspėjimo sistemą. Taigi, ponios ir ponai, ketverius metus turėjome stabilų biudžetą ir 2014-aisiais e, dėja mūsų biudžetas buvo sumažintas 5 procentais visgi noriu padėkoti Lybe komitetui, kad e, jis 2015 metams mūsų agentūrai biudžetą padidino. Ir taip pat e, norima padidinti stebėsenos centro biudžetą 2015 metams. Labai ačiū visiems uždėmesi ir mielai atsakysiu į klausimus. Ačiū ponė Goci. Ačiū už puikius ataskaitų pristatymus ir kolegos turi daug klausimų. Norinčių jų pasisakyti sąrašas labai ilgas, tai atspindi mūsų susidomėjimą šią sveitimi. Na, kaip sakiau pradžioje, parlamento vaidmuo šioje srityje e, stiprėja. Mes dalyvaujame dviejų pranešimų dviejų teisės aktų prieimime pagal bendrąją sprendimų prieimimo procedūrą. Ir visų pirma suteiksiu galimybę kolegams užduoti klausimus. Ponas Boni, po to Teresa. Galbūt galėtumėte savo klausimus suformuluoti tiksliai Pone Bonė, jūs pirmas. Ačiū, ponė pirmininkė. Direktoriau, ačiū už konkrečius ataskaitų pristatymus, už bendrą veiklos ataskaitą 2013 metų ir už tai, kad pristatėte, kokie iššūkiai mūsų laukia ateityje. Dabar perėsiu į Lenkų kalbą. Ačiū už ataskaitas. Matau, kad skiriate nemažai pastangų jų parengimui. Noriu akcentuoti du dalykus. Jūs labai tiksliai apibūdinote naujas tendencijas. Kalbėjote apie tiekimo grandinę, e, psicho tropinių medžiagų, taip pat kalbėjote apie e, interneto vaidmenį, taip pat to vadinamo paslėptojo tamsaus interneto vaidmenį šioje srityje ir minėjote, kad padidėjo susintetintų opiatų bei e, kitų E, protą veikiančių medžiagų kiekis ir kad tų susintetintų medžiagų e, bazinio kiekio reikia labai nedaug ir iš, iš to nedidelio kiekio galima pagaminti labai daug dozių. Dėl šios naujovės labai sunku e, susekti e, narkotikų dilerius ir prekeivius narkotikų prevencijos sistema bendrais brošis ES gyventinta sėkmingai ir tikrai galime tuo didžiuotis. Ši sistema veikia gerai, tačiau manau, kad ji galėtų būti dar efektyvesnė. Jei norime to pasiekti, turime standartizuoti informacijos rinkimą, kad, vis, kad būtų galima palyginti visus duomenis, kuriuos sistemai teikia skirtingos šalis. Uh, Savo ataskaitoje jūs sakėte, kad duomenys, kuriuos e, tiekia skirtingos šalis, yra nevienodos kokybės. Kitaip sakant, kad e, taikomi skirtingi reikalavimai ta, tiems duomenims. Reikėtų keisti struktūrą, ir kalbu apie bendradarbiavimą agentūrų, kur, agentūrų bendradarbiavimą su komisija, tų agentūrų, kurios atsakingos už vidaus rinką ir, pavyzdžiui, kurios būtų, galėtų tapti e, gerais jūsų partneriais. Pasigendu skaidrumo čia. Šioje maišalinėje neaišku, kas aš atsakingas už ką, o komisija, man atrodo, labai. E, labai sulėtina savo atsaką į jūsų prašymus. Kalbant apie 2015-uosius, mes gavome informaciją, kad biudžetas nebuvo taip stipriai apkarpytas, kaip baiminomės. Ir tai tikrai, jeigu taip yra, tai džiugi žinia. Ir gal galėtumėte, mes turime e, atlikti analizę, kad išsiaiškintume, kur e, turėtų kur reikėtų tikėtis naujų rizikos veiksnių ir kam skirti lėšas. Jau pradedame kalbėti apie 2016 biudžetą. Norėčiau, kad tas biudžetas būtų padidintas. Buvau paskirtas pranešėjų dėl vieno iš pranešimų priminėjimų par, e, pagal bendrą sprendimų pro, priimimo procedūrą, tai yra pranešimas dėl psichoaktyvių medžiagų. Ir norėčiau informuoti jūs, kad spalio mėnesį. Jei neklysiu, iki spalio 20-osios tikiuosi turėti informaciją apie tai, kaip mes toliau ketiname dirbti, kokius žingsnius žengsime. Apibendrindamas norėčiau pasakyti, kad turime rinkti informaciją ir duomenys pagal tam tikrus vienodus kriterijus. Taip pat turime tobulinti iš ankstinio perspėjimo sistemą. Reikia didesnio skaidrumo, kas už ką atsakingas Europos komisijoje, daugiau lėšų biudžete ir reikia taip pat užtikrinti e, visų susijusių e, organizacijų uh, E, užduočių įgyvendimą, kurios aktyvios narkotikų prevencijos rytie. Teresa. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Labai ačiū, noriu padėkoti visiems už pateiktą informaciją ir taip pat padėkoti ENNSC už vykdomą darbą Iš tikrųjų, šis darbas labai naudingas. Es kovojama su psichotropinėmis medžiagomis, tengiamasi apsaugoti mūsų piliečius. Manau, kad pernelyg dažnai to šis Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centras yra pamirštamas. Iš tikrųjų, jis galbūt pasimeta tarp e, tokios ES agentūrų gausos ir vertinamas kaip e, žemo profilio agentūra, tačiau tokį požiūrį reikia keisti. Taigi, jeigu biudžetas būtų mažinimas daugiau negu kitoms agentūroms, aš su tuo nesutikčiau. Ir aš pati atitinkamus pakeitimus pateikiau. Ir e, Ir nu, savo pakeitimai siekiau, kad biudžetas turėtų būti didesnis negu kad numatomas dabar. Nes, kaip jau sakėte, narkotikų problema Europoje nėra išspręsta. Ji vis dar aktuali. Galbūt ji nėra tokia pastebima, nes valstybės narės skiria daugiau lėšų gydimui, daugiau lėšų problemos sprendimui ir problema mažėja, tačiau visgi išlieka aktuali. Taigi, kaip jau minėjau, ir kaip jūs minėjote, praeitų metų biudžetas visas buvo išnaudotas ir šiemet taip pat reikalingos lėšos, taigi jokių būdų nereikia pamiršti, kad Centras vykdo svarbų darbą ir reikia tą darbą paremti tinkomis lėšomis. Taigi iškyla naujos psichoaktyvios substancijos šalia senų, tokių kaip heroinas ir kokainas. Ir e, reikėtų dar kartą peržiūrėti nusikaltimus bei bausmes už juos es narkotikų srityje. Ir dabar kaip tik dirbame ties nauja direktyva ir už ją yra atsakingas kitas pranešėjas, jis pasisakė kaip tik prieš mane. Ir ką aš norėčiau sužinoti, tarybos atstovai nedalyvauja mūsų posėdėje, tiesiogiai jų paklausti negaliu, tačiau galbūt galėtume surenkti posėdį su tarybos atstovais sužinoti, koks yra pirmininkaujančios Italijos požiūris, ar jie nori tęsti dėrybas dėl šios direktyvos ir jeigu taip, tai tuomet galbūt galėtume pradėti trišalės dėrybas, nes ir reglamentas, ir direktyva jau yra tokia stadija, kai galima pradėti trišalės darbys. Kaip jau minėjau, psichoaktyvios substancijos ta, vis labiau paplinta Europos Sąjungoje, atsiranda naujų psichoaktyvių substancijų rušių. Gal galėtumėt atsakyti, kaip jums atrodo, kokios būtų artimiausios narkotikų tendencijos penkeriems metams? Be to, kiek stipriai ir kaip greitai plinta tos medžiagos ir koks yra teisinis pagrindas uh, laikyti tas medžiagas ne, nelegaliomis, nes jeigu nėra, pagrind, nėra teisinio pagrindo, tam tikros medžiagos negali būti laikomas nelegaliomis. Tačiau e, viskas taip sparčiai kinta, atsiranda tiek daug naujų medžiagų, kad jos nespėjamos sugrupuoti į kategorijas ir jų nespėjama uždrausti. Tačiau tai nereiškia, kad jos kelia mažesnį pavojų. Mm. narkotikų problema turi įtakos ne tik kiekvienai valstybei nariai, bet ir tarp valstybinių mastų. Ir kaip matote, žiniasklaidos iš tikrųjų atsiradus naujiems narkotikams, jie labai greitai paplinta ir net iki galo neištariamas yra tam tikrų medžiagų poveikis. Taigi, kaip galima pagerinti komunikaciją kaip e, geriau keistis informaciją apie legalius ir nelegalius narkotikus. Ačiū, Teresa. Toliau ponia Ana Gomes. Labas rytas. Norėčiau užduoti klausimą direktoriui. Be stebėjimo veiklos, Kokias rekomendacijas teikėte vyriausybėms, šalių vyriausybėms ir Europos Sąjungai? Ką jūsų centras rekomenduoja politikos e, strategijų klausimų, e, kaip kovoti su narkotikais? Ir ypač, ko reikėtų imtis, kad e, pinigai nepasiektų organizuotų nusikaltėlių organizatorių uh, organizacijų, kurie ir tiekė narkotikus įvairiausias šalis. Taip pat e, naujųjų susintetintų narkotikų poveikis, amfetaminių poveikis, ką galėtumėte rekomenduoti šiuo klausimu. Žinau, kad vyriausybėms e, rengėte rekomendacijas. E, ką siūlote? Jūsų agentūra e, yra Lisabonoje Portugalijoje, mano šalyje. Ką jūs, kaip jūs vertinate policijos ir saugumo e, pajėgų gebėjimus e, kontroliuoti ir užkardyti narkotikų kontrabandą į tokią šalį kaip Portugalija. Nes man susidaro įspūdis, kad nežiūrinti tai, kiek profesionalai geba nuveikti, ištekliai, finansai, bet bei jiems suteikta techninė bazė buvo labai labai stipriai apkarpyta ir sumažinta dėl finansų krizės. O tuo tarpu organizuoto nusikalstamumo ištekliai e, užsimti narkotikų kontrabandą išaugo. Mano šalyje yra labai daug e, vietų, kur gali nusileisti lėktuvai ir kur uostų, oro uostų, kur, kurie nėra stebimi. Jie, pavyzdžiui, buvo pan, panaudojami CŽV tikslams. Taigi yra galimybė patekti Europos Sąjungą į įvairiausių narkotikų platinimo tikslais, ponas Weidenhauser. Ačiū pirmininkė. Norėčiau šiltai pasveikinti pranešėją ir tikrai manau, kad šios ataskaitos labai svarbios ir jūsų veikla yra tikrai svarbi. Ir tik Europos lygmenių mes galime, e, turime šansą e, paimti šios ryties kontrolę į savo rankas. Jūs kalbėjote, kad apie tai, kokie finansiniai ištekliai jums reikalingi. Rugsėjo 15-ąją Europolas įvykdė labai svarbę, svarbų reidą. Tai buvo viena stambiausių policijos operacijų vykdytų per pastarosius kelis metus. Jos metu buvo su, suimta tūkstančiai tariamųjų. Jūs kalbėjote apie bendradarbiavimą su kaimininėmis valstybėmis. Žinoma, ši problema lyčia ne vieną Europą. E, ši problema e, egzistuoja visame pasaulyje. Aš dirbu delegacijoje ryšiams su Iranu. Mes lankėmės Irane ir visose pokalbiuose, kurie įvyko Irane, narkotikai ir prekybos narkotikais problema iškildavo kiekvieną kartą. narkotikų vartojimas Irane yra rimta tos šalies visuomenės problema ir tos šalies valdžia norėtų e, pasimokyti iš mūsų, e, perimti patirtį e, šioje srityje, nes ten narkotikų problema jau tampa nebekontroliuojama. Iranas norėtų, kad mes padėtume tai šaliai E, kovojant su narkotikų tiekimu. NATO kariams pasitraukus iš Afganistano dar labiau išauks narkotikų gamybos problemos, nes rinka, rinkoje pasirodys didelį kiekį narkotikų. Manau, kad reiktų apie tai pamastyti. Iranas, žinoma, nėra um, paprastas partneris. Tačiau problema yra tokia didelė, kad mes negalime to ignoruoti. Ačiū Jozefai. Pasisak, norinčiųjų pasisakyti sąrašas yra tikrai ilgas. Sakiau, tai pradžioje ir prašiau dėl to laikytis pasisakymų skirto laiko. Ir sakau, sakiau ponui Gotsui, kad komiteto narių susidomėjimas šiuo klausimu yra tikrai didelis, tačiau e, nebegaliu daugiau plėsti pasisakančių jų sąrašo, nes mūsų laukia šiandien dar vienas klausimas. Toliau ponas Jurek. Taip pat prašyčiau laikytis dviejų minučių e, pasisakymo limito. Ačiū pirmininkė. Noriu Jums padėkoti už labai įdomią narkotikų rinkos analizę. Vis tik tai čia trūksta sociologinės analizės. Aš esu tikra, tikras, kad jūs turite informacijos apie socialinius aspektus. Norėčiau šitą išgirsti. Galbūt galėtumėt e, pakalbėti apie kultūrinius pokyčius, kurie prisidėjo prie narkotikų naudojimo. Kokios e, sociologinės tendencijos gali padėti sumažinti paklausą ar narkomanija. Kokie yra santykiai tarp skirtingų uh, elementų, tokių kaip pavyzdžiui vaiko augimo būdo, šeimos padėties ir uh, polinkio į narkotikus. Aš nesu tikras, kad jūs uh, tuos faktorius išanalizavote, bet turbūt uh, bandote išvelgti, kuriuose visuomenės dalise narkomanijos mastai didėja, kuriuose mažėja. Aš jaugiuosi, kad kalbame su jumis, o ne su komisijos atstovu, nes jūs esate objektyvesnis, nepatirite jokio politinio spaudimo. Norėčiau paklausti, kokia yra jūsų nuomonė apie tai, kad apie tą argumentą, kad kai kurios narkotikų rūšis turėtų būti legalizuotos. Ką jūs apie tai e, manote? Ačiū, kad kalbėjote tiek laiko, kaip jums skirta. Toliau, ponė Vozenberg. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Dėkoju, pirmininkė. Noriu padėkoti stebėsinos centrui ir jo direktoriui už tokią detalę analizę. Aš esu nauja Europos parlamente iš Graikijos. Ilgą laiką dirbau teisininkė ir mano veiklos rytis buvo susijusi su narkomanija ir internetu. aš e, nagrinėdavau problemą susijusią su narkotikų prekyba internetu. Vakar ir šiandien buvo paminėtos kai kurios interneto svetainės, kurias sunku e, identifikuoti, sunku rasti juos vartotojus ir kuriejus, nes netai jie būna kitose valstybėse. Tačiau vis tik tai mes turime dar labai daug ką padaryti, kad e, ta problema būtų sprendžiama. Taip pat aš norėčiau Jūs informuoti, kad yra kitokių narkotikų priekybos nelegalių būdų. Tai daroma per nelegalią migraciją. Mano valstybėje e, nelegali migracija auga, yra pasiektas itin aukštas lygis po Sirijos įvykių. Ir labai daug migrantų patenka į Graikiją per Turkiją. Mums labai sunku sienas apsaugoti Be to, žinote, kad jūroje mes jau daug kartų esame sulaikę narkotikų prekeivių. Tai nėra kažkokie pavieniai nusikaltėliai, dažniausiai jie priklauso organizuotoms grupuotėms, gaujoms. Ir jos pasitelkia migrantais e, e, nelegaliais, kad galėtų e, parduoti narkotikus. Tai yra labai rimta problema. Taip pat norėčiau paklausti dar apie vieną jūsų paminėtą strategiją iki 2018 metų, kuri truks. Ar jūs atsižvelgėte į tokius dalykus, kaip, e, pavyzdžiui, aš pati pasisakau labai ženkliai už jūsų veiklos finansavimą, bet tokiuose valstybėse kaip mano, kur biudžetas yra labai taupomas, kur vyksta e, fiskalinis koregavimas, yra labai smarkiai sumažintas e, kai kurių ministerijų, tokių kaip sveikatos ar piliečių apsaugos ministerijų biudžetas. Tos ministerijos yra itin svarbios, stengiantis užkirsti kelią narkomanijai ir siekiant teisingumo. Mums labai sunku dirbti, jeigu e, sumažinami fondai sunku atlikti mokslinius tyrimus ir užkirsti kelią naujoms narkomanijoms rūšims. Taip pat e, su, iškyla sunkumų įtraukiant tokias naujas e, nusikaltimų rūšis į e, baudžiamąjį procesą. Nes kai kurie narkotikai kartais būna įvertinami kaip nelegalus, o pagal kitas, e, kitus kriterijus jie yra kitaip traktuojami. Daugumoje ES valstybių narių narkomanija ir narkotikų prekyba yra nusikaltimas ir tai palengvina kovą su šiuo reiškiniu. Syria, Anna Head kitą kolegę, kuri toje srityje dirba. Labas rytas. Ačiū labai už informaciją. Su susidomėjimu perskaičiau jūsų pranešimą. Aš esu socialdemokratų grupės vadovė, grupės, kuri dirba su psichotropinėmis medžiagomis ir narkomanija. Aš žinau, kad E, nusikalstamos grupuotės nuolat ieško naujų rinkų psichotropinėms medžiagoms ir stengiasi apeiti valstybių narių teisės aktus. E, aš iš savo valstybės vakar e, girdėjau tokį pavyzdį. 50 jaunuolių pietričių Švedijoje, mano regione, praėjusią savaitę pateko į ligoninės reanimizacijos centrą dėl to, kad naudojo narkotikų mišinį. Narkotikai turėtų būti traktuojami e, kaip didžiulė grėsmė. Tai yra labai rimta problema. Mes turime su ta problema dirbti, ypač jaunimo požiūriu ta problema aktuali visoje Europoje. Turiu klausimą dėl resursų. Jau gavau jūsų atsakymą, aš supratau, kad e, resursų trūksta ir tą problemą reikia galvoti, kaip išspręsti. Taip pat ataskaitoje sakoma, kad labai nedaug valstybių turi geras E, stebėsenos sistemas e, su narkotikais susijusiems nusikaltimams. Reikėtų sukurti sistemas sisteminį stebėseną visose valstybėse narėse, nes tai yra dabar juodasis taškas visų valstybių teisės sistemoje, tai yra didelė grėsmė sveikatai. Iš valstybių narių reikia surinkti daugiau informacijos. Pirmiausia, galvoju apie statistiką, kad mes žinotume, kad dauguma tų problemų, apie kurias mes kalbame e, siekdami Europos bendradarbiavimo, išplaukia iš statistikos tokos. Valstybės narės turėtų pateikti tokią informaciją, kad žinotumėm, kiek reikšmės jos skiria šiai aktualijai. Toliau ponė Stevens. Dankyvel, voorzitter. Dėkoju, pirmininkė. Du konkrečius klausimus turiu. Visų pirma, skaičiau ataskaitoje apie ankstyvojo įspėjimo sistemą. Sakoma, kad jis susiduria su daugiau ir daugiau išbandymų dėl cheminių medžiagų mastų jų kiekio prieinamo rinkoje. Daug valstybių narių akivaizdžiai dar neturi deramos stebėjimo sistemos, kad galėtų surinkti informacijos apie tokius e, narkomanijos klausimus. Ir tada e, pereinu prie visuomenės veikatos. Ar ta ankstyvo įspėjimo sistema, tokia kokia yra dabar suformuota, gali ir toliau e, veikti taip pat. Galbūt reikia ją peržiūrėti. Aš nesakau, kaip ją reiktų keisti, bet galbūt jau laikas tą sistemą pertvarkyti, pervertinti ir pažiūrėti, yra neįmanoma ją reformuoti. Ką Jūs galvojate? Antras klausimas būtų toks. Jūsų ataskaitoje taip pat matau, kad labai dažnai narkotikai yra traktuojami kaip kažkas labai patrauklaus jaunimo tarpe, kaip kažkas labai madingo. Ir tas faktas, kad narkotikai įvertinami kaip nelegalus, e, juos padaro tik dar patrauklesniais jaunimo tarpe. Bet kai kalbame apie jaunimą, nepamirškim, kad yra ir vyresnio amžiaus žmonių, kurie yra priklausomi nuo narkotikų. Galbūt reikėtų pagalvoti apie informavimo kampanijas, kad ši problema būtų sprendžiama. Galbūt vis tik reikia daugiau dirbti tokiu švie, visuomenės švietimo klausimu. Taip pat, kaip mes kalbame apie narkomanijos ir tabako vartojimo, atsiprašau, alkoholizmo ir tabako mažinimą, taip pat reikėtų kalbėti ir apie narkomaniją. Prieš perdodant žodį direktoriui, e, paskutinė kalbėtoja panė Žioly. Euh, Dėkoju visų pirma už e, šią labai įdomią ataskaitą, jie pateikta labai daug faktų. Aš norėjau su jumis pasikeisti savo patirtimi Ir aš dirbu kovos su e, narkomanija e, srityje. Jau ištisus dešimtmečius dirbau. Dar 81 metais pradėjau toje srityje dirbti. Gal dešimt metų e, palaikiau ryšį su narkotikų priekeivių sulaikymo centru. Ir aš matau, kad ta veikla ne visuomet yra veiksminga. Šiandien aš dirbu Afganistano klausimu ir mano kolegos jau sakė, kad ateina laikas pasitraukti iš Afganistano, bet tada opiumo produkcija išauks iki nerealių mastų. Aš nemanau, kad reikia laukti, kol kariuomenė bus reikalinga. 2013 metais opiumo derlius buvo didžiausias istorijoje Afganistane. Ir visa tai yra e, pasiekta, nepaisant to, kad tarptautinė bendruomenė bando kažką pakeisti, nepaisant to, kad mes milijardus dolerių investuojame kovai su opijumu, nepaisant to, kad e, vargšai skursta dėl to, kad opijumo priekyba e, tik auga. Ir daugybė jungtinių tautų pareigūnų prarado gyvybės toje kovoje. Uh, Ką dabar reikia suprasti, kur mes patekome į aklygatvį? Kova su svaiginančiomis medžiagomis yra neveiksminga. Tai suvar, e, pareikalauja labai daug mūsų visuomenės resursų. E, tik tada galima kažkokiu rezultatu pasiekti. Bet kol kas matome, kad priešingai nusikalstamos gaujos, nusikalstami tinklai e, iš narkotikų labai daug uždirba ir taip finansuoja mafijos ir teroristų veiklos, e, veiklą mes negalime nutraukti ryšio tarp paklausos ir pasiūlos. Ir dabar jau daugiau kaip po 40 metų nesėkmingos veiklos mes konstatuojame, kad nepaisant visų pritaikytų priemonių, e, mes nesugebėjome pažaboti narkotikų prekybos. Norėčiau pabrėžti, kad visa kova su pinigų plovimu uh, E, o pinigų plovimas dažniausiai yra susijęs su narkotikų gamyba, yra nesėkminga iki šiol, yra buvusi nesėkminga. Aš norėčiau kolegas paraginti e, padaryti išvadas ir e, suprasti, ką mes visi laimėtume, jeigu narkotikų prekyba būtų legalizuota ir geriau organizuota. Labai uh, konstruktyvūs pasisakymai ir klausimai. Aš tikiuosi, kad jūs galėsite atsakyti. Labai gaila, kad jums nedaug laiko lieka visiems klausimas atsakyti, bet pasistengkit. Ačiū pirmininkė, kiek laiko man skiriate? Aš stengiausi išvengti atsakymo, atsakomybę permesti jums, na gal 7-8 minutės. Tikiausi, kad valandą duosit, na tai pasistengsiu kuo greičiau. Uh, Ponios ir ponai, gerbiami Libė komiteto nariai, turiu pasakyti, kad mane labai nustebino tai, ką išgirdau šiandien čia. Labai daug kartų esu buvęs šiame komitete ir niekad nesu matęs tiek daug dalyvių e, parlamento narių fiziškai dalyvaujančių tokioje įdomioje diskusijoje. Bet to man labai patiko jūsų pasisakymai, labai džiaugiuosi. Prisimenu, kad kartą buvau šiame komitete ir buvo trys nariai. Vienas iš jų paklausė, kodėl e, niekas nesidomi tą agentūrą. Ir aš pasakiau, kad turbūt tai yra agentūra, kuri neprikuria problemų. Na, o šiandien e, aš irgi nenorėčiau pasakyti, kad prikuriu jums problemų ir nenorėčiau tų problemų prikurti, bet padėtis susidarė labai rimta ir mes visi turime bandyti ją įveikti. Manau, kad jūs turite informacijos tiek pat, kiek ir aš. Ir labai ačiū už visus komplimentus, jūs pasakėte mūsų, kuriuos jūs pasakėte mūsų agentūrai. Kaip jūs sakėte, turiu septynės minutės, pirmininkas taip pakartojo, todėl aš labai greitai apžvelgsiu visus klausimus. Pone Boni, turiu pasakyti, kad aš nemanau, kad komisijos viduje trūksta skaidrumo. Mes labai puikiai bendradarbiavame su Europos komisija ir ypač su, su trim generaliniais direktoriais - teisingumo, vidaus reikalų ir sveikatos bei vartotojų apsaugos. Uh, Teisingumas turbūt ateityje bus mažiau svarbus generalinis direktoratas mums, nes naujoje komisijoje e, bus atsakomybė už narkomaniją perkelta labiau į vidaus reikalus, o iki šiol tai buvo padalinta tarp vidaus reikalų ir teisingumo. E, matome, kad e, plečiamos yra tos vidaus reikalų direktorato funkcijos valstybių narių šaltinių standartizavimas, statistikos kokybė, E, valstybėse narėse. Turiu pasakyti, kad mes per metus maždaug 20 kartų susitinkame su kolegomis iš valstybių narių ir kalbame apie konkrečius dalykus - metodiką, duomenų rinkimą, duomenų analizę ir panašiai. Galiu pasakyti, kad vienas iš agentūrų pasiekimų kartu su partneriais valstybėse narėse yra tas, kad galiausiai mes radom bendrą kalbą. Uh, ir e, žinome, kokio standartizacijos lygio reikia siekti, nors dar aišku viskas nėra padaryta, bet e, aš manau, kad padarėme geriausio, kas įmanoma. E, kai kurie kolegos paminėjo, kad čia agentūra nesusilaukia pakankamai reikšmingumo, reikš, reikšmės. Jūs turbūt įsivaizduojate, E, kad e, aš turėčiau pritarti jūsų pasisakymui, bet e, kaip žinia, šiandien jau padėtis yra gerokai pagerėjusi ir taryba yra sukūrusi du teisinius pagrindus mums, ne mes turime jums patarti, kaip elgtis, mes nesame aktyvus veikėjas, mes esame tik subjektas ir gyvendiname e, priimtus teisės aktus. Tačiau E, mes nedalyvavome tų teisės aktų kūrime. Man įdomus buvo klausimas dėl bendradarbiavimo su, o komunikavimo su narkotikų prekiautojais ir augintojais palaikymo. E, mes susilaukiam neretai skambučių iš e, tam tikrų parduotuvėlių savininkų, kurie sako, man buvo pasiūlyta tokios ir tokios molekulinės sudėties medžiaga. Mano partneris Kinijoje sako, kad e, gausiu 50 procentų nuolaidą, nes ES greitai ta medžiaga bus uždrausta. Ar iš tikrųjų taip yra? Ir mes turime atsakyti tokius klausimus. Pone Gomes, e, aš Jūs paminėjote labai daug klausimų, aš apie juos visus galvojau, bet mes dėje negalime pateikti rekomendacijų. Mūsų reglamente tai nėra numatyta ir aš pats tų rekomendacijų jums neteiksiu, bet aš labai gerai žinau, kad yra mažinamas finansavimas policija ir kitoms rytis Portugalijoje ir kuriuose kitose šalise. E, jūsų valstybėje Portugalijoje yra išreikšta labai daug reikalavimų finansavimų. Žinome, kad Portugalijoje bendrai narkomanijos mastas, lyginant su kitomis šalimis, yra nedidelis. E, kai kuriuose šalise kokaino e, yra žymiai daugiau suvartojama. Portugalijoje yra sukurta e, septynių valstybių e, organizacija, kuri koordinuoja e, karinio jūrų laivyno ir policijo, policijos veiksmus, kovojant su narkotikų priekyba per Atlantą. Aš manau, kad tai ir ta įstaiga, ta agentūra mums yra labai geras partneris, bet e, jie yra labai o, tai yra labai operatyvinė agentūra. Ponas Vandenholter, aš kalbėsiu ir toliau angliškai. E, jūs labai aiškiai klausėte. Taip, mes turime pasaulinio masto problemą ir pasaulinės problemas reikia spręsti pasaulinio mastu. Tai atitinka ponios Žoly ir kitų pasisakymus konkretus pastebėjimas dėl Irano. Sporadiškus ryšius palaikome su Irano ekspertais ir ypač sveikatos rytie dirbančiai žmonėmis. Mes žinome, kad ten yra puikių specialistų, tyriejų ir jie sveikatos rytyje pasiekė labai gerų rezultatų. Tarp kitko, prieš trejus, ketverius metus buvo nusiųsta Vokietijos, Prancūzijos ir Junktinės karalystės delegacija, specialistų delegacija į Iraną išsiaiškinti, kaip sustiprinti bendradarbiavimą. Kol kas tokio oficialaus, formalaus bendradarbiavimo su Iranu nėra, bet sporadiškai kontaktus palaikome. Teisė saugos e, pusėje šiek tiek sunkiau su jais dirbti. E, viena vertus, Iranas iš tiesų padeda ES e, suvaldyti tranzitą E, bet kai kalbėsi su Irano politikais, jauti, kad e, labai daug įtakos daro propaganda ir yra sunku gauti tikslios informacijos. Manau, kad šioje srityje jiems dar reikia daug padirbėti. Kita vertus, jūs puikiai žinote, kad e, mes dirbame tik su tomis valstybėmis, kurios, kurioms yra pritarta Europos išorės veiksmų tarnybos ir Europos komisijos, mes patys nieko nepasirenkame. Kultūriniai, sociologiniai klausimai buvo labai įdomus. Manau, kad reikėtų platesnės diskusijos negu dabar girdėjome, bet aš jums jau galiu pasakyti, kad tokie elementai kaip šeimos sudėties pasikeitimas, jaunimo kultūra e, suvaidina labai svarbu vaidmenį pasunkant narkomanijos linkme. Tačiau valstybėms narėms tenka labai daug atsakomybės, josgi yra atsakingos už prevenciją nes, e, kaip vėliau paaiškėjo, e, prevencijai reikia daugiau kampanijų ir panašiai. Bet aš pats galiu pasakyti, kad nesu labai aktyvus e, informavimo kampanijų šalininkas. Tiesą sakant, yra labai nedaug yra įvertintas tų kampanijų efektyvumas, o jeigu ir buvo įvertintas, paaiškėjo, kad jos jokios naudos net nešė, kartais net pakenkė. Kita vertus, tiksliniai prevenciniai veiksmai. E, tiesiog einant į tam tikras e, mažumų e, grupės, į tam tikrus rajonus miestuose, gali būti naudinga. Kartais reikia palikti, pamiršti tą politinį korektiškumą, mandagumą ir panašiai. Mes turim kalbėti tiesiai su tai žmonėmis. Ir E, turime kalbėti ne tik apie pač, paties vartojimo prevenciją, bet taip pat apie aplinkybių, kurios nulėmė polinkį narkomaniją prevenciją. Todėl mes turime dirbti su šeimomis, su mokyklomis, e, su visuomenės grupėmis Delegalizacijos. Čia aš negaliu nieko pasakyti, bet mes stebime, kas vyksta pasaulyje, ypač dabar vykstančią diskusiją dėl kanapių. Mes labai atidžiai stebime tą klausimą. Urugvajus yra įtrauktas į mokslininkų komitetą, kuris stebi legalizacijos e, padarinius e, nežinau, ar jie turi pakankamai resursų, bet aš jums jau galiu pasakyti, kad e, nei vienoje valstybėje narėje vyriausybės lygmenių dar nevyksta diskusijos dėl legalizacijos. Ir aš įsivaizduoju, kad artimiausioje ateityje to neatsitiks. Tačiau pažvelkite į tai, kas vyksta nevyriausybinio organizacijų ir pilietinės visuomenės pasaulyje. Manau, kad visoje ES tokia diskusija plinta ir aš manau, kad ji ateityje pasidarys reikšmingesnė negu dabar. Pone Fozenberg, nelegali migracija arba migracija bendrai ir narkotikai, aišku, tai yra problema, ir aš labai daug diskutavau su Frontex direktoriumi dėl to, kaip galėtume įvertinti prekybos žmonėmis ryšį su narkotikų prekyba. Mesgi žinome, kad nusikalstamos grupuotės paprastai preke, tai yra žmonėmis nesidomi, jiems rūpi tik tai e, pinigai, kaip gauti įplaukas. Ir e, laivai plaukantis per Atlantą ar viduržėmio jūrą, e, čia tik pavyzdį pateikiu, yra nevaldomi ir yra sunku gauti patikimos informacijos. Dėl Graikijos palaikome ryšį su savo partneriais ir puikiai žinome, kad e, biudžeto sumažinimas sveikatos sistemai yra dramatiškai didelis. Mes e, esame suradę puikių partnerių, kurie labai gerai dirba e, sudėtingomis sąlygomis, mes į tai atsižvelgiame, bet e, sveikatos sektoriui tam tikras spaudimas finansinė prasme daromas visose valstybėse narėse. Mes kalbame apie E, specifinę narkotikų rūšį, vadinamą spice. E, labai daug žmonių Švedijoje, kaip žinia, atsidūrė e, ligoninėje dėl jų. Šiais metais buvo atlikti šeši rizikos vertinimai, du iš jų praeitą savaitę. Ir praeitą savaitę buvo ištirtos dvi medžiagos, nes per pastarosius du mėnesius 59 žmonės mirė nuo tokių narkotikų vartojimo. ankstyvo įspėjimo sistema, labai trumpai kalbėsiu, mes atidžiai sekame, kaip ji rengiama, nauji teisės aktai rengiami. E, Pone Boni, galiu Jūs patikinti, kad bus padaryta žymiai daugiau dėl informavimo kampanijų. Aš manau, kad Afganistanas yra globali viso, viso pasaulio problema ir e, problema e, yra ta, kad ir Europa, ir kitos valstybės nepakankamai rimtai tą problemą vertino. Aš savo pasisakymę jau sakiau, kad narkomanijos problemos gatvėse nebematome. Ir e, daugelis politikų, aišku, išskyrus tie, kurie yra čia šiame komitete, prarado susidomėjimą tą temą. E, neretai e, apie narkomanijos problemą yra pamirštama. Ir galiu pasakyti, kad e, problema yra mūsų pačių rankose, turim ją labai rimtai vertinti ir jeigu tai darysime, galėsime būti tikri, kad ir toliau ginsime šią nišą ir bandysime jums taip pat suteikti naujausią įmanomą informaciją. Ačiū. Pone Giocai, labai ačiū. Iš tikrųjų, net ir spaudžiant laikų, jūs sugebėjote atsakyti kiekvienam iš kolegų išduotus klausimus. Matau, kad ši tema visiems labai įdomi ir aktuali. Dirbsime ir toliau teisėkuros srityje. Ir nepamirškime, kad narkotikų problema labai siejasi su organizuota nusikalstamumo problema. Taigi reikia imtis visų įmanomų veiksmų šioje srityje ir pabandysiu su koordinatoriais susitarti dėl kito posėdžio, kada galėsime pakviesti Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centro atstovus. Dar kartą dėkoju jiems už tai, kad atvyko. Labai ačiū. O dabar jau galima pereiti prie kito darbo atverkės punkto. Okay, colleagues, for the next item. Kągi kolegos, kitas darbo tvarkės punktas yra komisijos pranešimas. Dėl darbo tvarkos, Timoti, taip? Kas, ką norėjote pasakyti? Dėl darbo tvarkos tyla, nu, britų gestų kalba Puiku, susidarėme. Taigi kitas punktas yra komisijos pranešimas per dėrybas dėl Dublino reglamento patvirtinto 2013 birželį, kai jis sudaro bendrosios ES prieglupščio sistemos dalį ir kolegos negalėjo susitarti dėl 84 straipsnio teksto, būtent dėl nelydimų nepilnamečių. mečių valstybės narės buvo įsitikinusios, kad e, ta valstybė narė, į kurią atvyksta nepilnametis ir turi išnagrinėti e, tokio nepilnamečio teikiamą tarptautinės apsaugos prašymą. Ir e, jį nagrinėjant turi būti atsižvelgiami nepilnamečio interesus. Tačiau taryba negalėjo susitarti dėl 84 straipsnio nuostatų, taigi jis liko nepakeistas lyginant su Dublino reglamentu, nes buvo laukiamas Europos teisingumo teismo sprendimas. E, nuo šio sprendimo priklausys tolimesnis 84 straipsnio formulavimas. Taigi, Teisingumo teismo sprendimas taps nauja taisykle įrašyta ir 84 straipsnėje. E, naujasis straipsnio tekstas bus tvirtintas visų trijų institucijų ir įtrauktas į teisės aktą. Taigi komisija e, pateikė pasiūlymą, siekdama, kad 84 straipsnio tekstas būtų suderintas su naujausia teisingumo teismo praktika. Taigi pakviesiu komisijos atstovą pristatyti tekstą, o paskui vyks diskusijos. Prašau. Uh, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija Birželio 26 uh, patvirtino tikslinį E, pasiūlymą, kad būtų pakeistas Dublino reglamentas. Jame apibriešta valstybė atsakomybė, e, kuomet pateikiami prašymai dėl nelydimų nepilnamečių. Ir šis pasiūlymas e, yra atsakas į parlamento ir tarybos raginimus per paskutinės trišalės darybas dėl Dublino reglamento peržiūrėti 8 straipsnio ketvirtąją dalį, kurios atžvilgių Teisingumo teismas paskelbė nutarti, tai yra taip vadiname M byla. E, sprendimą teismas paskelbė 2013 birželio 6. Noriu pabrėžti, kad komisijos pasiūlymų siekiama e, tiesiog kodifikuoti teismo jurisprudenciją tuo klausimu tik tiek. Norėčiau kai ką pasakyti. Laikantis pagrindinių teisių hartijos ir kaip akcentuota e, Teisingumo teismo sprendime e, dėl MEA bylos, e, kalbant apie neligimų nepilnamečių interesus, jų interesai yra prioritetiniai pagal Dublino reglamentą. Ir mūsų pasiūlymas numato, kad nelidimi nepilnamečiai e, viena pažeidžiamiausių e, grupių tarptautiniu masu turėtų, bū, labai, turėtų būti saugomi jiems keliaujant iš vienos e, valstybės į kitą ir nereiktų tos apsaugos be, be pagrindo pratesti. Ir remiantis konkrečiu teismo argumentavimu išdėstytų sprendime, pasiūlyme kalbame apie dvi grupės nepilnamečių, kurie neturi šeimos narių ar brolių ir seserų Europos teritorijoje. Pirmasis atvejs, kai nepilnametis ke pateikė keletą prašymų dėl tarptautinės apsaugos ir to, taip pat ir toje valstybėje, kur tas nepilnametis yra, tai ta valstybė bus atsakinga už jo nepilna, už jo pareiškimo nagrinėjimą, tai e, atitinka pasiūlymo dėl 8 straipsnio 4 dalies pakeitimo. Antras atvejais e, - nepilnamečiui taikoma tarptautinė apsauga tuo atveju, kai jis konkrečioje šalyje yra, tačiau nėra pateikęs prašymo dėl tarptautinės apsaugos. Valstybė, kurios teritorijoje jis yra, turi suteikti jam galimybę pateikti tokį prašymą. Uh, Tai kalbama, apie tai kalbama straipsnio, 8 straipsnio ketvirtos dalies B punkte. Ir čia gali e, susidaryti dvi situacijos. Viena, pirma, jeigu pareiškęs pateikęs prašymą, nepilnametis nusprendžia pateikti tą prašymą, jis lieka tos šalies teritorijoje, kuri nagrinėjo prašymą. 8.4b antrasis papunktis, o kitas atvejs yra tas, kai nepilnametis nusprendžia neteikti prašymo dėl apsaugos ir jis lieka toje, to šalies teritorijoje, tai už jį atsakinga yra ta valstybė, kuris, pateikęs, kur, kuris buvo pateikęs paskutinį prašymą dėl apsaugos. Tai geriausiai atitinka to nepilnamečio interesus. Šalia šių galimų scenarijų pasiūlyme e, išdėstos taisyklės e, e, skatinančios valstybių bendradarbiavimą ir galimybę užkardyti galimybę piktnaudžiauti sistemą e, prisijimant šią, nau, šias naujas užduotis. Tai yra 8 straipsnio ketvirtos dalies antros pastraipos D punktas. Užbaigdamas noriu pasakyti, kad atsižvelgiant į abiejų įstatymų leidėjų e, komisijos, tarybos ir parlamento raginimus, komisija aiškiai įtvirtina perkelia teismo sprendimus į teisės aktus ir mes e, tikimės, kad parlamentas ir taryba e, ak, sėkmingai ir veiksmingai dėrėsis dėl šių teisės aktų pasiūlymų ir kad tos procesas greitai baigsis. Ačiū pirmininkai. Dėkui už pristatymą. Na, aptariant praeitą mūsų darbo atvarkės punktą, aš e, tikrai palikau daug laisvės kolegoms, e, galėjo pasisakyti, kas norėjo, laikas nebuvo labai ribotas, dėje šį kartą e, laikas mus spaudžia labiau, tačiau visgi pasistengime įvykdyti diskusiją. Žodis Jums. Per praeitą kadenciją aš dirbau ties šio teisės aktu ir tikrai patikėkite, darbas buvo labai sudėtingas e, per tos ketverius metus, bet mes glaudžiai bendradarbiavome, labai veiksmingai dirbome tarpusavyje ir beveik dėl visko susitarėme. Tačiau mums nepavyko susitarti dėl 8 straipsnio ketvirtos dalies. E, nenusprendėme, kokia valstybė narė turi būti atsakinga už tarptautinės apsaugos prašymus, kurios pateikia nelydimi nepilnamečiai. Taigi nebuvo aišku, ar turi būti vadovaujamasi pirmuoju tarptautinės apsaugos prašymu ar paskutiniuoju, kurį yra pateikęs nepilnametis. Dublino reglamente tai nebuvo numatyta. E, buvo siūloma nepilnametį perkelti į tą šalį, iš, kurį, iš kurios jis atvyko. Taigi vaikai buvo siuntinėjami iš šalies į šalį kaip e, kokios siuntos ir mes norėjome, kad e, padėtis pasikeistų. Persvarstant Dublino reglamentą, visos šalis sutiko, kad situaciją reikia keisti, tačiau nežinojome, kaip geriau tai padaryti. Komisija ir parlamentas laikėsi nuomonės, kad e, prašymą turi tvarkyti ta narė, kur nepilnametis yra pateikęs paskutinį prašymą. Taryba ginčiasi, kad geriausia, jeigu nepilnamečio situaciją nagrinėtų ta šalis, kurioje nepilnametis pateikė savo pirmą prašymą dėl tarptautinės apsaugos. Parlamente mes turime būti labai kūrybiški ir dar kartą noriu pabrėžti, kaip esu dėkinga už tokį glaudų bendradarbiavimą sprendžiančios sudėtingus klausimus. Vykstant dėryboms Teisingumo teismas turėjo priimti sprendimą kaip tik šiuo klausimu dėl nelidimų nepilnamečių ir dėl to, kuri šalis turi prisimti už jos atsakomybę. Ir kol kas nuostatą palikome kaip senamjame reglamente, tik pridėjome formuluotę, kai tai atitinka nepilnamečio interesus. Be to, paskelbėme bendrąją deklaraciją kartu su komisija tary, ir taryba. Toje deklaracijoje sakėme, kad kai tik Teisingumo teismas priims sprendimą, komisija dar kartą persvarstys Dublino reglamento 8 straipsnio ketvirtąją dalį ir pateiks naują šios dalies formuluotę. Taigi teismas priėmė sprendimą už mus. Ir sprendimas buvo pateiktas 2013 e, metų birželio mėnesį ir jis atitiko parlamento poziciją, kad mes turime uh, vengti nereikalingo nepilnamečių perkelimo ir kad valstybė atsakinga už nepilnametį yra ta valstybė, kurioje nepilnametis pateikia savo naujausią tarptautinės apsaugos prašymą. Taigi naujoji formuluotė buvo pristatyta šių metų birželį, tas naujasis pakeitimas ir dabar mes ir taryba turime kiek manoma greičiau patvirtinti tą pakeitimą. Be abejo, mes visuomet turime atsižvelgti į geriausius vaiko interesus, tai yra numatyta 23-24 pagrindinių teisų hartijos straipsnėje. Be to, Teisingumo teismas labai aiškiai pažymėjo, kad e, nelydami nepilnamečiai yra labai pažydžiamas mano grupė ir dėl to jų jokių būdų negalima perkelinėti į kitą valstybę narį. Aš labai patenkinta komisijos pasiūlymų. Jame labai gerai atsispindi Teisingumo teismo sprendimas, taip kaip nusprendėme toje bendroje deklaracijoje. Ir aš tikiuosi, kad e, mums pavyks šį pakeitimą patvirtinti. Šešėliniai pranešėjai jau tuo met dirbo ties šio reglamentu, e, Cecilia Gijom, Jean Lambert e, ir ponas Kirkov. Taigi jie susipažinę su šio pranešimu, naujai šešėliniai prašinėjai Roberta Metzola, Morin Bjork ir Laura Ferrera. Nekantriai laukiu bendradarbiavimo su visais šešėliniais pranešėjais ir tikiuosi, kad procesas vyks labai sklandžiai, kadangi kalba eina tik tai apie nuostatos suderimą su Teisingumo teismo sprendimu, o ne apie esminių principų persvarstymą. Tikimės, kad taryba uh, lai, pritars mūsų pasiūlymui, nes jie jau yra įsipareigoję atlikti tam tikrus pakeitimus teisės akte. Aš šešėliniams pranešėjams e, pateiksiu savo nuomonę ir pateiksiu darbo grafiko pasiūlymą. Ačiū. Ačiū Cecilijai. Labai ačiū už pasisakymą. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Galbūt galite pasisakyti trumpai, Cecilija jūs visus pristatė. Pone Pisola. Ačiū pirmininkė, ačiū Cecilija. Man didelė garbė būti šešėlinė pranešėja, rengiant šį dokumentą ir noriu pasakyti, kad pasistengsiu taip pat gerai jums pasitarnauti, kaip ir mano pirmtakė Ana Marija ir aš EPP vardu ir toliau bendradarbiausiu rengiant šį teisės aktą. Tikslai 2, Cecilija jos jau minėjo, turime užtikrinti, kad apsaugomi nepilnamečio interesai. Pernai 13 tūkstančių nelydimų nepilnamečių pateikė prieglopščio prašymus. Ir mes turime susitarti dėl aiškių taisyklių ir užtikrinti, kad pažeidžiamiausi asmenys mūsų visuomenėje nenaudojami vietoj kamolio politiniuose žaidimuose. Ir jūs galite tikėtis mano bendradarbiavimo ir stengsime šį teisės aktą patvirtinti kuo greičiau. Pone Silvigijom, aš pasistengsiu kalbėti taip pat glaustai, aš irgi noriu pasidžiaugti pasiūlymais, kurie buvo pristatyti ir nelidimų nepilnamečių klausimas išlieka opus. E, šiuose diskusijose vyko karštos diskusijos pasaraisiais metais parlamente ir taryboje šiuo klausimu ir mm, buvo įtvirtinti kai kurie pasiūlymai, tai tikrai geras kelias e, dirbti tokia kryptimi ir gerai, kad teismas paskelbė savo sprendimą ir dirbame toliau. Norėčiau pasidžiaugti teismo sprendimu ir jame išdėstytų išaiškinimu. E, šis išaiškinimas ir patikslinimas tikrai buvo reikalingas jūs nekalbėjote, jūs minėjote ir vaiko interesus, kad jie yra svarbiausi. Taip pat turime e, kurti reikalingus mechanizmus. Reikia nepamiršti, kad nepilnamečių pažeidžiamumas buvo tas veiksnys, į kurį buvo tinkamai atsižvelg, atsižvelgta rengiant e, tą sprendimą. Ir vertinant mūsų poziciją, manau, kad galime pasidžiaugti ir e, per, per nelik nieko nekeisti, tiesiog uh, užtikrinti didžiausiai manoma pusiausvyrą siekiant nepilnamečių interesų užtikrinimo. Noriu paklausti komisijos, ar po teismo sprendimo paskelbimo tai ka, kažkaip atsiliepė ne, ne, nelydimų nepilnamečių, keliaujančių nelydimų nepilnamečių situacijai. Uh, ir tikiuosi sėkmingai bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais savo frakcijoje. And, uh, the, um, the ECR, the e Dabar EKR frakcijos uh, Timothy Kirkhope. Ačiū pirmininkė. Mes, žinoma, irgi palaikome šiuos pasiūlymus, tačiau nenoriu, kad nukryptume nuo kelio kad nepamirštume labai aktualių susijusių klausimų, kurie ir toliau kelia nerimą. Visų pirma, e, amžiaus e, nustatymo problema. Tokia apsauga yra labai naudingas dalykas nepilnamečiams, bet esame e, girdėję apie nusikaltelius, nus, nusikalstamą veiklą, kurios tikslas e, piktnaudžiauti tokio amžiaus žmonių būklę. Taip pat kalbėjome apie nepilnamečių atvykstančių į kitą šalį prieimimą. Reikia su jais elgtis taip, kad jie nebūtų verčiami keliauti po Europą. Tai yra šių pasiūlymų esmė. Tačiau tų nepilnamečių prieimimo standartai skirtingose e-, e šalise labai ne, yra labai nevienodi. Mes išreiškėme susirūpinimą dėl kelių ES valstybių, kuriuose tie standartai nepilnamečių atveju yra nepriimtini. Ir nors aš esu aš labai patenkintas bendrais principais, kurie įtvirtinti, manau, kad reikia užtikrinti, jog visose mūsų valstybėse narėse e, būtų taikomi pakankamai aukšto lygio standartai. Taip pat turime peržiūrėti amžiaus įvertinimo klausimą. Ir dar beveik visada e, apie tai kalbu, kai kalbame apie migraciją, turime užtikrinti, kad tie, kurie, atsak, kurie išnaudoja vaikus, ir dėl kurių tie vaikai yra nelydimi, tų, tomis, tai žmonėmis turi užsiimti teisės saugos institucijos, turime sustiprinti Europolo ir Frontexo pajėgas, kad jie galėtų persekioti tokius žmonės ir kad jie būtų priversti e, prisimti atsakomybę už tokį absoliučiai nemoralų elgesį. Vaikai neturėtų kentėti, bet tie, kurie vaikus įstumia į tokią padėtį, kurioje jie nukenčia, turėtų nukentėti. Kaip jūs kalbėjote apie tai ir vakar. GUE frakcijų, e, frakcijos šešėlinė pranešėja, ponė Bjork. Ačiū. Turbūt nenustembate, kad GUE NGL kritikuoja visą Dublino klausimą ir mes manom, kad jį reikėtų pakeisti iš esmės. Yra taip, kad šis pasiūlymas e, atitinka tarptautinė teisė, kuri tarnauja vaiko interesams ir mes visi žinome, kad Europoje realiai tų teisių nėra laikomi. E, tose procedūrose yra taikomi skirtingi įstatymai ir vaikai susiduria su įvairiausiais įtampos šaltiniais. Aš kalbu ne tik apie Švediją, bet apie kitas valstybės labės nariau. Todėl mes džiaugiamės e, Teisingumo teismo sprendimą šiuo atveju, taip pat džiaugiamės komisijos pasiūlymu, jis yra geresnis ir jis padės bent vienai pažeidžiamai grupiai, kuri turėtų būti saugoma pagal Dublino e, reglamentą. Ir mes esam pasirengę bendradarbiauti su pranešėju. Ačiū. Ačiū ir už tai, kad taip glaustai kalbėjote. Jean Lambert buvo ir yra žaliųjų frakcijos šešėlinė pranešėja šiuo klausimu. Ačiū. Aš taip pat norėčiau, kaip ir kiti, pasidžiaugti e, teismo paskelbtų sprendimų ir tikrai e, iš dalies gaila, kad teko laukti teismo sprendimo e, klausimų, kuris daugam čia esančių yra savai akivaizdus. Nėra jokios priežasties, kodėl paaugliai turėtų būti verčiami keliauti iš vienos šalies į kitą ir norime, kad uh, to klausimo svarstymas būtų kiek įmanoma greičiau užbaigtas įvedus pakeitimus, bet aš pritariu kitų kolegų išreikštam susirūpinimo balsui. Tai yra kaip užtikrinti, kad gyvendinant šiuos siūlymus užtikrintume geriausius paauglių interesus. Valstybės turėtų bendradarbiauti šioje srityje. Žinome, kad situacija labai nevienoda valstybėse narėse, kai kuriuose nėra tinkamų E, apsaugos mechanizmų ir dėl to iškilo problemų e, paaugliams keliaujat ir dėl to mm, vaikai atsiduria pavojingose situacijose. Timotis kalbėjo ir apie vaiko saugos užtikrinimą juos priimant, E, kitoje šalyje. Žinome, kad vaikai dinksta iš, iš tokių globos institucijų, jie tampa kontrabandininkų aukomis. Ir bent jau Dublino reglamentu šią problemą išspręsime. Būtų puiku, jei galėtume dar keletą išspręsti, bet padarėme viską, ką galėjome. Ačiū, Džin. EFDD šešėlinė pranešėja, ponė Ferrara. Ačiū, ponė pirmininkė. pirmą kartą esu paskirta šešėlinė pranešėja ir aš dėkoju Cecilijai Vikstrom ir kitiems kolegoms už padarytą darbą, esu pasiryžusi su jais bendradarbiauti. Mums be abejonės reikia traktuoti vaiko interesų apsaugą kaip prioritetą Be bejonės aš sutinku su teismo sprendimu, su nustatytų principu, kad turi būti kuo mažiau perdavimų. Idealiausiu atveju turėtų būti sukurti prieimimo standartai ir jų turėtų laikytis visos valstybės narės. Turėtume eiti tą kryptimį ir siekti kartu tokių standartų apibrėžimo. Dar trys kolegos nori kalbėti, prašau kalbėti kuo trumpiau. Pirmiausia, pane Koratsa Bilt. Dėkuoju pirmininkė ir aš džiaugiuosi Europos komisijos pasiūlymu ir remiu pranešėjos Cecilijos Vikstrom nuomonę. Aš pati APP frakcijos šešėlinė pranešėja e, buvau rengiant dokumentą dėl nelydimų nepilnamečių. Ir aš prašiau konkrečiai, kad būtų galiausiai padarytas galas tai nesi, tam nesibaigiančiam uh, užburtam ratui, kai daugybė vaikų atvažiuoja nelydimų Europos Sąjungoje. Švedijoje aš susitikau su daug vaikų, kurie sakė, mes nesuprantam, kodėl kartais mes esam siuntinėjami pirmin atgal, kartais sulaikomi ir niekad jiems nepaaiškinama, kodėl taip yra, kokia procedūra. Todėl aš tikiuosi, kad bus labai greitai teismo sprendimas perkeltas į teisės aktus ir bū, baigime būti dviveidžiais taikydami procedūras. Pirmiausia, pagalvokime apie tai, kad vaikas pirmiausia yra vaikas ir tik paskui imigrantas. Aš taip pat džiaugiuosi, kad yra iškelta nuostata dėl informacijos e, teikimo prievalės tarp valstybių narių. Turime žinoti, kas už ką atsakingas, taip užkirsime kelią e, vaikų išnaudojimui. E, turėtume kreiptis į e, vaikų intergrupę. E, tokia turėtų būti įsteigta. Nelydimų vaikų klausimas yra labai svarbus. Prie mūsų išorinių sienų kaip tik dabar matome tragediją. Vien tik Švedijoje šiemet 4 tūkstančiai nelydimų vaikų atvažiavo iš Sirijos, Irako. Skaičiui tik auga. Aš tikiuosi, kad kolegos galės paremti tą intergrupę. Ačiū. Toliau ponė Vinberg. Ačiū už suteiktą žodį. Aš tik noriu pasakyti, kad Švedija e, iš tiesų šiais metais 4 tūkstančius nelydimų vaikų priėmė. Didžiausias skaičius Europoje. Keletas valstybių narių kartu tiek te priėmė. E, mes e, e tik tai 1 procentą bendrų e, pajamų tam skiriame. E, Švedija gi nėra ES viduje, viduryje. Kad patektų į Švediją, jie turi bent penkias valstybės kirsti ir e, reglamente turėtų aiškiai būti nustatyta kitų valstybių narių atsakomybė, nes dabar kitose valstybėse akivaizdžiai yra labai daug įstatyminių spragų. Reikia e, labai aiškių nuostatų dėl sienų apsaugos, kitos valstybės narės turi sustiprinti teisų apsaugą ir jos turi sulaikyti tuos vaikus e, vietoj to, kad Švedija jau ar Vokietija ar Didžioji Britanija uh, Mes e, turėtume siekti e, diskusijos apie Dublino reglamentą, bet prieš tai turbūt reikėtų padiskutuoti apie Schengeno sistemą ir sienų kontrolės stiprinimą ES. Pone Maier. Dank u wel, voorzitter. Um, ik kom uit Nederland, een land... Ačiū. Aš esu iš Niderlandų, iš valstybės, kuri priima labai daug prieglapščio prašymų ir e, labai daug iš jų patenkina. E, Niderlanduose Yra reglamentų, kurie yra taikomi. Žmonės turi pateikti prieglošio prašymą pirmojoje ES valstybėje, kurią patenka, bet ne visuomet taip ding, tai būna ir Dublino konvencijos ne visuomet laikomasi. E, Dabartinės e, pakoregavimas turės naudos tokioms valstybėms kaip Niderlandai, nes dabar Niderlandai yra traktuojami kaip valstybė, į kurią yra lengviau patekti ir lengviau pateikti prašymą prieglobšio. Aš norėčiau, kad Europos komisija sureaguotų į tai. Thank you. You're always... Ačiū. Jūs e, visuomet e, mane labai nustebinat e, savo glaustumu. Ir paskutinės kalbėtojas iš Italijos, kuri pirmininkauja Europos tarybai, ponas Blasi, prašau kalbėti trumpai. Stengsiuosi kalbėti itin trumpai, ponė pirmininkė. Aš noriu tik pasakyti, kad šis klausimas yra Italijos pirmininkavimo prioritetas Tenksimės glaučiai bendradarbiauti su Europos parlamentu, taip pat e, priimti šį dokumentą norime kuo greičiau, kad būtų užtikrinta vaikų teisų apsauga. Ir be bejonės e, tai yra vienas iš svarbiausių mūsų prioritetų. Mes tikimės, kad pradėsime per pirmininkavimą trišalius dialogus, nors aš įsipareigoti nieko čia negaliu. Turime pažiūrėti, kaip valstybės narės sureaguos į komisijos pasiūlymą. Mes stengsimės per artimiausius keletą mėnesių tą dokumentą išspręsti ir mes tikimės, kad Europos parlamentas su mumis bendradarbiaus. Būtent tai ir norėjome iš jūsų išgirsti. Cecilija, trumpa išvada iš jūsų. Very. Dešimt sekundžių. Aš labai džiaugiuosi, kad mano komandoje yra tokie šešėliniai pranešėjai. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šešėliniai pranešėjai atspindi savo partijų pozicijas. Timas jį norėčiau pasakyti, kad iš tiesų uh, amžiaus e, ribų nustatymas e, prielušių steikimo procedūrų direktyvoje yra svarstomas. Ir jis neturi nieko bendro su Dublino reglamento naujojų pakeitimu. Kolegos, kol kas patylėkime, palaukime ir supraskime, kad šis pakeitimas yra techninis, kalbam apie Dublino reglamento pakeitimą, atspindit teismo nuosprendį. Labai ačiū ir aš mielai su jumis bendradarbiausiu. Puiku, Cecilija. Jūs padarėt išvadą, man jau nieko nebereikia daryti, jūs labai gerai apibendrinot. Ir tą padarėt mane net neprašant, puiku. Kolegos, labai ačiū, ačiū Jums ir šešėlėms pranešėjams e, porą pranešimų. Kitą savaitę nuo spalio šeštos dienos prasidės komisijos e, kandida narių kandidatų klausimai. E, visi e, tie, kurie eina į lybę kompetenciją, e, turės būti išklausomi. Pirmadienį, 29 rugsėjo, Günteris Otingeris ateis į bendrą įtrę kultūros ir lybę komitetų klausimą. Antradienį, spa, rugsėjo 30 dieną, Dimitris Avramopoulos ateis į išskirtinai mūsų komiteto, lybę komiteto klausimą Spalio pirmą dieną trečiadienį nuo 13.30 iki 16.30 susitiksime su Vera Jurova, bendras e, Libe, Imko, Jūri ir FAM komitetų klausimas. Pirmadienį, spalio 6 dieną, nuo 18.30 iki 21.30, Andrus Ansip, e, IMKO komiteto organizuojamas klausimas, Libe yra asocijuotoji organizatorė, o spalio 7 dieną, antradienį, nuo 9 val. iki 12 val. susitiksime su Fransu Timmermans ne devinta, pakeistas atrodo laikas, dabar vyks po pietų jo klausimas. Jojo nuo pat pradžių planuojama, kad tai bus bendras Libė, Jūri ir Afko klausimas. Dabar pirmininkų sąjunga rugsėjo 18 dieną nusprendė, kad tai bus e, pirmininkų sueiga, atvira pirmininkų sueiga. Ir jie išklausys Franz Timmermans. Praktinės detalės jums bus praneštos ir jūs žinosite, ką aš norėjau pasakyti. E, taigi, e, tikiuosi matyti jūs visus praklausimus rytoj. Ačiū už dalyvavimą. Colleagues, a 10 minutes break and then coordinate. Dešimties minučių pertrauka, paskui bus koordinatorių posėdis.